Pane Diekonų pranešimas, integruotas požiūris į Europos kultūros paveldą, keturias minutės pranešimui pristatyti. Acum încearcă să convingă decidenții politici. E, dėkoju, pane pirmininkė. Šis pranešimas tai bandymas įtikinti e, mūsų politikus e, kultūros paveldo svarba ir e, iškelti tas galimybės, kurias atskleidžia kultūros paveldas, kai kalbame apie darbo vietas ir augimą. E, mūsų požiūrės į kultūros paveldą turėtų būti integruotas, kaip kad sakoma pranešimo pavadinime. Taigi, e, kai kalbame šią temą, turime tai sieti su bet kuria kita tema ar kasdieniu darbu norėčiau akcentuoti, kad e, mums reikia pagalvoti apie Europos kultūros paveldo metus. E, reikia pagalvoti apie tinkamą finansavimą, raginu komisiją e, sukurti specialų interneto portalą skirtą kultūros paveldui E, internetas yra svarbi priemonė, tačiau daug kultūros paveldo kol kas nėra žinoma, nes trūksta finansavimo. E, mes žinome, kad kultūros projektams e, yra ginčytinai nustatytas 5 procentų finansavimo limitas. Ta reikėtų ištaisyti, mūsų piliečiai norėtų, kad ta riba būtų didesnė. Lygiai taip pat nepakankamai veikia kultūros paveldo kontrolės sistema. kai atliekami restauravimo darbai, tai neturi tapti, tapti pretekstu teikti išpūstas sąskaitas. E, vis tik e, ne tiek svarbu, kiek cemento sunaudota, bet e, kokia yra tikroji darbų kokybė nes e, labai lengvai galime sugriauti tai, ko nesugriovė karai ar gamta. E, turime neužmiršti tų baisių e, dalykų, kurie įvyko Sirijoje, Palmyros mieste, ta ta oazė, stebuklingas miestas, E, išgyveno tūkstantmečius, tačiau dabar nusikaltėliai jį sugriovė. Neturime užmerkti prieš tai akių, neturime galvoti, kad svarbiausias dalykas yra nafta. E, pasaulio kultūra yra mūsų paveldas ir aš norėčiau padėkoti už tai, kad buvo parengta rezoliucija smerkianti tokio kultūros paveldo sugriovimą, kad reikia tai laikyti nusikaltimu prieš žmoniją. Pastarojo meto vertinimai rodo, kad e, susidurime su labai bloga situacija. Jeigu pažvelgsime geopolitiškai, atsižvelgsime į karinius, e, ekonominius faktorius, tai pamatysime, kad e, visi jie yra naudojami išskyrus e, humanitarinį veiksnį. Dabar žiūrime į migrantų srautus, užplūdusias Europą. Už viso to slepiasi rimtesnė krizė, o tai yra kultūros susikirtimas. Tikiuosi, kad klystu. Dabar vieną minutę ponai Kristoforų. Na, man e, būtent Europa e, asocijuojasi su kultūra ir kultūros paveldu. Ir e, būtent mes turime būti visos e, Europos kultūros ir jos paveldo garantas. E, esu iš Kipro, būtent e, Kipre mes matėme, kad kultūros paveldo objektai buvo išvokti ir tampa neteisėtos priekybos objektais yra e, kontrabandą atgabenami ir pardavinėjami, pardavinėjami Europoje. Matome ir kitų pavyzdžių. E, po tūkstantmečių kultūros istorijos e, yra vagiamos antikinės antikos objektai, kultūros objektai ir paskui pardavinėjami. Tai ypatingai sunkus nusikaltimai. Kartoju tą daug kartų. ES turi imtis priemonių ir turi būti teisėkuros priemonės, kur leistų kovoti su pardavinėjimu tų kultūros objektų. Ir tie darbai, ar tai būtų į Kiprą, ar į kitas vietovės, tokias kaip Palmyra, Sirijoje, turėtų būti gražinami. Pone Kosta, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir labai noriu padėkoti e, kolega Diekonų už puikų pranešimą, už įdėtas pastangas aptarinėjant e, šį labai svarbų dalyką susijusi su kultūros paveldu. Labai svarbu, kad parlamentas rengia tokį svarbų pranešimą, stengdamasis nusiųsti komisijai signalą, kad reikia tęsti pastangas saugoti kultūros paveldą. Neturime užmiršti, kad tai eina kalba taip pat apie naujų darbo vietų, užimtumo šaltinį. E, taip pat e, e, kultūros paveldo išlaikimas, parama tam kultūros paveldui yra labai svarbus dalykas simboliškai. Tiek UNESCO, tiek komisijos pareiškimai dėl to, kas įvyko rugsėjo mėnesį, yra labai svarbus. Pranešimas kelia labai svarbes temas. Konkrečiai, kad reikia integruoto požiūrio tiek politikoje, aišku, atsižvelgiant taip pat ir į išteklius, nes finansavimas taip pat yra viena iš svarbesnių problemų. Ponas Morais. Pone pirmininkė, aš e, pakalbėsiu apie integruotą požiūrį į e, kultūrą Europoje. Ir priminsiu parlamentui, kad per antrąjį pasaulinį karą ir po jo mano šalies kultūros e, palikimas buvo išplėštas. Daugybė kultūros uh, objektų e, buvo išvežta iš šalies. Mūsų kultūros ministerija yra parengusi sąrašą tų daiktų, kurių mes pasigendame. Panašų sąrašą sudarė ir atitinkamas Britų institucijos. Taigi vėlgi labai svarbu atsižvelgti iki UNESCO 1970 m. konvenciją skirtą kultūros objektų repatrijavimui. Aš norėčiau, kolegos, iškelti šiandien šį konkretų klausimą, kuris e, pirmiausia buvo iškeltas prieš metus, kai vyko atitinkama diskusija. Aš taip pat jį kėliau per klausimus jums rengiantis būti komisaru. Kitaip sakant, eina kalba, ar kažkas padaryta, sugražinant iš Graikijos išplėštas vertybės, kai jas išvagė nacijai. Amerika biti viena velika. Ponas Jakovčič. Na, Amerika taps e, prekybos e, galerija, Afrika turistinė, turistinė žemynės, o Europa e, muziejami. Tokia atrodo tendencija. Nes mūsų kultūrinis paveldas yra svarbus. Todėl reikia galvoti apie tai, ką reiškia kultūra Europos turizmui. Iš tiesų, e, e, turizmas yra labai svarbus mūsų e, ekonomikai ir mūsų tapatybė. Dėl to aš pritariu Europos sostinių projektui. Tačiau komisija turbūt turėtų pasvarstyti ir apie Tai, tai, kad, kad regionus būtų galima apibriežti kaip e, kultūros paskirties e, objektus. Ačiū, ponas Marekal. Kalbant apie kultūrinį paveldą, e, tačiau nieko nesuvėm padaryti, išvelgdami tai, kaip sunaikinama Palmeira. Pranešimo Mm, pavadinimas e, mm, yra savaime aiškus, tai yra integruotas požiūris į Europos kultūros paveldą. Viskas aišku, mums reikia integruoti savo požiūrį ir sutelkti visas jėgas, e, kad galėtume galvoti apie ateitį, reikia pradėti gerbti praeitį, istoriją ir suprasti tą europinę praeitį, kuri yra e, religinio ir kultūrinio tapatumo pagrindas. Taigi, galbūt einame teisingu keliu, tačiau tam reikia ne, bendrų europinių e, požiūrių pripažinstant ir uh, regionų svarb, svarbu vaidmenį. Ačiū, dabar prašau komisijos narį atsakyti, sureaguoti į šią diskusiją. Ačiū, ponia pirminkė, gerai parlamento nariai. Komisija norėtų padėkoti ponai Diekonovai ir šiems pranešėjams už kokybišką išsamų pranešimą. Pranešimas kalba apie įvairų kultūrinį paveldą, politikos rekomendacijas, kitus žingsnius, kurias turi žengti. Komisija pri, sutinka, kad kultūros paveldo rėmimas per integruotą požiūrį yra labai svarbus. Bet e, tos prigimtinės vertės e, kultūrinis paveldas prisideda e, ekonominio ir socialinio vystimas ir jis susijęs su visų europiečių E, gyvenimu, e, stiprina jų priklausomybę Europos tapatumui. E, tačiau paveldas dažnai susiduria su vandalizmu, naikinimu, kaip matome vykstant Irake ir Sirijoje. Tačiau yra ir kitų netokių smurtinių grėsmių mūsų paveldui. Mes esame pripratę prie tokios e, paveldo aplinkos, e, tačiau pamirštame, kad tam grožiui reikia labai daug pastangų, kad jis išgyventų. E, su komisijos pagalba galime sustiprinti esamas priemonės, kad gyventume priemonės ir politiką, siekdami padėti paveldo sektoriui e, susidoroti su grėsmėmis. Komisija jau ėmėsi veiksmų įvairiose sritise, kurios minimos pranešime. Komisija pradėjo dirbti su valstybės narėse, e, skatindama dalyvaujantį valdymą 16-17 metais. E, šis darbas bus tęsiamas, perdodant žinias, stiprinant mokymą. Komisija taip pat propaguoja mokymasi iš kolegų, tarp kolegų, tarp e, regionų, siekiant pasidalyti patirtimi ir kultūros vertybių valdymo patirtimi. Komisija taip pat ir toliau stiprins vidinį bendradavimą, informacijos tiekimą dėl finansavimo galimybių pagal esamas Europos finansavimo programas. Ir galiausiai dar noriu sureaguoti į kai kurių narių pastebėjimus. Deja, mano atsakymas bus tas pats kaip ir per mano klausimus. Komisija neturi galių, e, kiš, negali kištis į ginčius tarp kelių valstybių, e, istorinių valstybių e, narių. Tai yra dvišaliai e, konfliktai, šalės diskusijos, todėl mes čia negalime kištis. Ačiū komisijai, diskusija baigta, balsuojame.